tolesnio vizito pas mus. O dabar e, toliau aišiname balsavimo motymus. E, neurodegeneracinės lygos ponas Huntis. Man regis, kad jisai vis tik išėjo jau iš salės. Tada einame tolin. dėl ombudsmeno darbo. Kristina Morvai. Ar ji yra čia? Dėkui, kalbėsiu vengriškai. Ataskaita dėl Europos ombudsmeno visai nespindi to, ką aš esu patyrusi Vengrijoje dėl žmogaus teisių uh, 2006 m. rudenį Vengrijos policija užpuolė taikius demonstrantus ir ES nieko nepasakė. ES nieko nesakė dėl to, kad policija ir toliau persekioja tuos žmonės neteisėtai ir kad toks pasyvus ES požiūris sukūrė situaciją, kai 13 opozicijos e, veikėjų dar tebėra areštuoti. Jie bandė kovoti su korupcija, iškėlė atvejus korupcijos dabartinės vyriausybės ir jų žmogaus teisės yra pažeistos. E, ir e, Vengrijos vyriausybė e, paprasčiausiai nesilaiko žmogaus teisų reikalavimų oponentų atžvilgių, e, neteisėtai atliekamos kratos, konfiskuojami kompiuteriai. E, tie įvykiai kartojasi, tai vyksta Europos Sąjungoje. Dėl to aš balsavau prieš šį pranešimą. Dėkuoju. Šio posėdžio e, protokolas bus pateiktas e, parlamentui patvirtinti kitos sesijos pradžioje, jeigu niekas neprieštarauja. Tai e, rezoliucijos, kurios patvirtintos, nusiųsiu jų adresatams. Mūsų darbas sustabdom.